galiotinės užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimais pareiškimas. Bet e, prieš suteikdamas e, žodį ponui Stilienydės, e, noriu padėkoti, kad jūs atvykot. Prieš tai dar noriu pasakyti, kad komisijos pirmininko pavaduotoja ponia Mogerini dėja apsirgo ir negali negali e, dalyvauti mūsų diskusijoje. Tad dabar žodį suteiksiu komisijos nariui Stilienydės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kolegos. Libija atsidūrusi tikrai uh, e, kryškelėje. E, situacija blogėja. Yra labai daug viduje perkeltų asmenų, jų skaičius didėja. Uh, ypač Bengazio apylinkėse. Tai iš tikrųjų ten matom, kokia rimta humanitarinė krizė. Sveikatos ir švietimo sistemos nebeveikia, dabar daug ligonin, ligon, ligoninių ir mokyklų vos vos gyvuoja, kartu gamyba E, visiškai sustojusi, grinosios lėšos e, jau visos išgaravo ir dabar Libijos e, vyriausybė tiesiog gyvena iš subsidijų, Libijos nacionalinė valiuta smarkiai nuvertinta, tad sunkiai, sunkiai sekasi pirkti maisto produktus ir kitus dalykus. Be to labai pablogėjo ir bendra saugumo padėtis dabar ugnies nutraukimas, kuris paskelbtas vietovėse, yra šiaip jau sveikintinas dalykas, tačiau to per maža. Daugelį miestų e, siautėja nusikalstamumas ir už tai nebaudžiama. Toliau tas nusikalstamumas apima ir neteisėtą žmonių gabenimą, tuo užsima kriminalios e, grupuotės. Ir kartu per daug žmonių e, gyvybių pastatoma ant kortos, juos išsiunčiant laiveliais į Europą. Daug Libių iš Doniso ir Abdukdžio kabino, e, daug Libių e, šeimų panaudojo beveik visas šeimos santaupas tam kad, e, tam, kad galėtų išgyventi ir dauguma jau tiesiog bėga iš šalies. Tad karas išėjo į naudą tik tai teroristų grupuotėms tokioms kaip Daesh. Tad tai yra tikras teroro veiksnys, kurio negalima neįvertinti. Ir tai dėl to, kad yra didžiulis susiskaldimas e, Libijos visuomenės. kai tos teroristų grupuotės ne, ne, nepavyksta joms užmėgsti ryšių su vietos milicijos grup, grupuotėmis, jos tada ima tiesiog užupuoja e, valdžią įvairiuose e, miestu, tuose svarbiuose strategiškai miestuose, kurie yra e, tarp Bengazio ir Tripolio sostinės. Ir vėlgi visa tai išplinta ir į kitas kaimininės šalis. Ir kaip tik dėl to reikėtų tada remti nacionalinės e, tokios centralizuotos e, vyriausybės sukūrimą. Jau buvo padaryta tam tikra pažanga politinėme procese. Antai Bernardino Leon, jungtinių tautų specialusis pasiuntinys su visa mūsų e, param, parama, iš tikrųjų daro viską tam, kad suvietintų, su, tai yra su, suartintų įvairias grupuotės. Antai, šią savaitę per Jungtinių tautų generalinę asamblėją, tarptautinę bendruomenę e, tikrai parodė, parodė paramą Leono para, pastangoms suviedinti šitą susiskaldžiusią visuomenę, siekti susitarimų. Niujorke per sesiją jau matėm tam tikrų e, drąsinimą, drąsinamų žingsnių. Tad e, visos ir Libijos atstovai, tiek Libijos e, kaiminės, kaiminių valstybių atstovai e, išsakė tą, tą pačią bendrą poziciją. Na ir šiame kontekste ES suvaidino labai svarbų vaidmenį. Mes iš tikrųjų dirbom tiesiog dieną naktį tam, kad, tam, kad būtų pasiektas nacionalinis susitarimas. Na, o dabar šiuo klausimu tarptautinė bendruomenė uh, susivienijusi. Dabar sakoma, kad e, Libiai turi prisijimti atsakomybę ir tiesiog e, skatinti vyriausybę, kad ši, kad ši išgelbėtų šalį nuo visiškos, e, nuo visiško žlugimo. Bet suprantama, kad pokyčiai per naktį neįvyks, jiems reikia laiko net jeigu mums pavyks visas svarbiausias politinės jėgas sus, e, priversti pasirašyti šitą susitarimą. Tai nebus toks galutinis visos problemos sprendimas, tai bus sprendimo pradžia. Na, o dabar kokie yra ES strateginiai tikslai? kuriais mes vadovaujamės e, rengdami veiksmus. Mes norim saugumo, stabilumo, atsiskaitančios vyriausybės ir įstatymų laikymosi e, Libijoje, kadangi Libijos žmonės nusipelno gyventi taikoje ir, ir nusipelno, kad jų žmonių, žmogaus teisės būtų gerbiamos. Tad šiuo požiūriu mes tikrai bendrų nuostatų laikomės. Ir kartu norim uh, kad e, žmonių gabentojai būtų traukiami atsakomybė, kad jų siautėjimas būtų sustabdytas. Tad mes e, teikiam pagalbą Libijai, kad šioji kad šioji kontroliuotų uostus, uostamiščius ir kartu kurtų institucinius gebėjimus, bet tada jau bus galima daryti, kai bus suformuota ta atsakinga nauja vyriausybė. Tad mes apie tai kalbėjom jungtinių tautų mm, asamblėjoje, apie tai kalbėjom, e, jungtinių tautų asamblėjoje ir kalbėjom apie 100 tūkstančių milijonų pagalbą. Visa tai bus numatyta priemonėms, kurios bus finansuojamos iš ES biudžeto lėšų ir kartu tai bus priemonė skirta saugu, taikai ir saugumui įtvirtinti. Ta priemonė padės sukurti institucinius pajėgumus, jie bus prisidedama prie dialogo tarp Libijos visuomenės įvairių grupuočių pilietinės visuomenės, žiniasklaidos ir tokiu būdu siekiama, kad e, gyvenimas vėl grįžtų į įprastinės vėžes, kad būtų teikiamos svarbiausios paslaugos, tarp jų ir sveikatos paslaugos. Mes padėsim toms ministerijoms, kurios tiesiogiai susijusios su migracijos uh, valdymu. Remsim mažasias vidutinės įmonės, kad šios irgi prisidėtų prie ūkio augimo, tai išeis į naudą šaliai sugrįžti į įprastinės vėžas, vėžes. Mes jau dabar teikiam humanitarinę pagalbą, e, kurios reikia pažeidžiamiausiems žmonėms. ES turi pagelbėti jungtinėms tautoms, turint omenyje tinis esančią planavimo grupę. Taip pat mes dirbame su jungtinėmis tautomis ir dėl ilgalaikio plano, kaip būtų galima pagelbėti naujai vyriausybei kitose sektoriuose ir taip pat ketiname suvaidinti svarbų vaidmenį jungtinėse darbo grupėse. Tai yra tarptautinės bendruomenės darbo grupės, e, kuriuose dalyvauja ir Libijos vyriausybės atstovai. Tokios grupės yra steigiamos ir dabar. Tačiau dabar Libijos politikai turi žengti žingsnį, ryštingą žingsnį. Niekas negali jų vietoje priimti to sprendimo. Ir aš žinau, kad šis parlamentas visuomet rėmė ir siekė politinio sutarimo Libijoje ir aš tikiuosi, kad ir toliau parlamentas vaidins svarbu vaidmenį, kad padėtų šalims pasiekti stabilaus sprendimo. Dabar atėjo laikas šalims parodyti lyderystės pavyzdį, kad būtų pasirašytas susitarimas. Atėjo laikas Libijai atsistoti ant kojų. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Dabar Pradėsime diskusijas. Pasakys kalbėtojai politinių frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu. Pirmiausia, Marija Gabriel, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, mėly kolegos. Pirmąjį kartą nuo 2011 metų Libija turi veiksmų planą, kaip būtų galima išgyventi tą perinamą laikotarpį. Sveikiname Junktinių tautų specialaus įgaliotinio veiksmus Libijoje ir ES ir toliau bet vangos skirs paramą jam. Dabar atitinkamos šalys turi prisimti savo atsakomybės Libijoje ir taip pat užkirsti kelią to, tokiai situacijai, kuri grėsė regioniniam ir tarptiniam saugumui. Tartutinis spaudimas turi būti daromas iš visų pusių. Kaip jūs ir sakėte, ponė komisijos nary, reikia dabar dėrėtis ne dėl sąlygų, bet prisimti atsakomybę ir imtis veiksmų ir darbo e, vieny, vienybės vyriausybei. Aš taip pat norėčiau bendriau pakalbėti apie visą regioną. Šis regionas yra labai svarbus, turint omenyje e, saugumo zoną ir aš sveikinu tai, kad buvo numatyta didinti finansavimą Nigeriui. Mes taip pat turime kalbėti apie platesnį Sahelio regioną ir taip pat kalbėti apie tai, kad reikia kovoti su terorizmu ir priekyba žmonėmis. Ir taip pat šiuose diskusijose turime priminti ir ES veiksmus ir darbą su partneriais iš Afrikos, tam, kad būtų įgyvendinta e, švietimo sistema šiame kontinente ir taip pat Labai svarbu, kad ES ir jungtinės tautos ir, tautos ir toliau imtųsi pastangų ir remtų tam tikras iniciatyvas siekiant taikos proceso vietoje, taip pat, kad būtų pasirūpinta mažumomis ir moterimis. Libijoje taikos atkūrimas priklauso nuo, to, nuo vietoje vykdomų veiksmų. Taigi mes tikimės, kad tarptautinė bendryje nepamirš ir Sirijos, ir, ir Libijos. Mes tikrai turime stebėti, kas vyksta Libijoje ir taip pat nepamiršti platesnio regiono, nes tas klausimas dar kol kas tikrai nėra išspręstas. Dėkoju. Ačiū Viktoras Boštinaru, dvi minutės. Socialdemokratų frakcijos vardu. E, pone pirmininkė, pone komisijos nary, dėkoju už e, ką tik pateiktą parlamento informaciją, nes labai svarbu Libiją vertinti kaip labai svarbų klausimą, kuris buvo įtrauktas į Junktinių tautų generalinės asamblėjos darbą. Libijoje matome tokią situaciją ir šiame parlamente mes nekartą sakėme, kad negalime daugiau švaistyti laiko. Tačiau kas kart kai jau matome šviesą tunelio gale, vienybės vyriausybė vis tiek nepasiekia susitarimo. Taigi mes čia kalbame apie visos šalies likimą, apie tautos likimą ir netgi viso tikriausiai regiono likimą. Viso regiono ateitis ir stabilumas priklausys nuo to, kaip viskas klostysis Libijoje. Daešas tikrai nešvaisto laiko ir nelaukia. Jis e, plečiasi, auga visur ten, kur suranda tam palankę dirbą ir bando visai destabilizuoti regioną ir ne tik. ES ir visa tarptautinė bendruomenė negali sau leisti dar vienos žlugusios valstybės Libijoje. Pirmiausia, reikalinga ypatingai tie, kurie, kuriems rūpi Libija ir Libijos žmonės, negali sau leisti dar vienos nesėkmės, kad žlugtų taikos planas. Libija šiandien yra Libijos žmonių rankose ir jų lyderių rankose. Smurtas ir blogėjanti komentarnė padėtis turi būti užbaigta. Ir vyriausiai galiotinė nekarta sakė, kad ES yra pasirengusi ir jūs taip pat minėjote, kaip Europa gali padėti nacionalinės vienybės vyriausybei Libijoje. Čia labai svarbu rasti tokį susitarimą, kuriam pritartų visos pusės, bet būkime realistais. Joks susitarimas negali būti tobulas ir tinkamas visoms pusėms. Visi turi kažką atiduoti mainais, nes tai yra kompromiso politika. Taip pat vėlgi turime taikos planą, kurį, dėl kurio dėrėjosi jungtinių tautų specialusis atstovas ir dabar numatytas naujas terminas. Tai turi būti galutinis terminas. Nes Libijos žmonės turės mokėti kainą, jeigu nenusiseks šis susitarimas. Ir dar apie tai, ką galėtų padaryti Europa. Nepamirškime, kad Europa turi veikti dviejose srityse. Pirmiausia, pamastyti apie sankcijas tų atžvilgių, kurie nepasirašys susitarimo ir tų atžvilgių, kurie skatina karus tarp įvairių grupuočių. Ačiū. Demes Maker. Viena minutė, prašau. Dankiu, eh, minėjai komisaris. Eh. Dėkoju. Komisarė, mes žinome, kad eh, vyriausiai galiotinė Libijai skiria labai daug svarbos ir visgi dabar žinome, jog Libijos gyventojai yra tikrai bėdoje. Mes turime užtikrinti, kad visos valdžios institucijos E, stengtųsi, jog būtų sukurtos, e, sukurta reikiama infrastruktūra. Mes turime pasižiūrėti apie tai, kad trūksta teisingumo, e, nėra baudos, bausmių, nėra pastangų sutaikinti. Kaip mes galime pateisinti tarpusavėje kovojančias grupuotės, kurios vykdo nusikaltimus, karo nusikaltimus ir nėra baudžiamas. Kaip kitaip mes galėtume užtikrinti nepriklausomą pilietinę visuomenę, kuri turi e, politik, politikos lyderiams padėti priimti reikiamus sprendimus? Jeigu ES praleis galimybę ir nespręšių iššūkių Libijoje, e, siekdama užtikrinti stabilumą, tai bus nepriimtina. Mes turime tai skatinti. Dėkuoju. Dabar pon, ponas, e, ponė Mara Barandian. Labai dėkuoju. E, komisarė, gerbiami kolegos, šitas e, susitarimas, kurį turime prieš save šiandieną, yra paskutinė galimybė e, paskatinti, nutraukti ugnį ir sukurti tarptautinę vienybę, kuri paskatins taiką ir stabilumą regione. Spalio 20 yra paskutinis terminas tam, kad būtų sukurta nacionalinės vienybės vyriausybė. Kitaip mes grįšime e, prie, no, prie pačių pradžių, dėrybos pradžių. Tai turės pasiekmių visam regionui. Ir e, šalies balkanizacija tęsis. Taip pat tai padės ten kurti islamo valstybę. Taigi pasižiūrėkime, kas vyksta su ISIS e, Sirijoje, kas vyksta Libijoje. E, jų e, tokia teritorija nukentėjo, kokios, kurios teritorija dydis priliktų Šveicarijai. Pasižiūrėkime į regiono gyvybingumą, o jie yra visiškai mūsų pasienyje. E, mes turime užtikrinti kiek įmanoma, daryti kiek įmanoma daugiau spaudimo. Ir turime Libijai padėti visokiojopai. Galime padėti jiems kovojant su islamo valstybės plitimu. Tai padėtų užtikrinti stabilumą šiam regionui. Ačiū. Ponas Pirmiauji. Dėkoju, pirmininkė. Mes E, sveikiname e, artimuose rytuose dislokuotas paėgas ir sveikiname tai, kas buvo padaryta Sirijoje. Dėl Libijos mums reikia regioninio sprendimo, kuriame dalyvautų visos suinteresuotos pusės. Komisija e, išvardijo gamtinės nelaimės limijoje. Norėčiau Jums kai ką priminti, nuo 2011 metų septynerius mėnesius mes ėmė, matėme, kad juo, JAV, NATO ir kitos suinteresuotos pusės ėmėsi veiksmų. Mes turėjome įgaliojimus e, apginti Libijos gyventojus ar europiečius, tačiau to, to nedarėme. Koks buvo imtusi veiksmų rezultatas? Libija buvo sunaikinta taip, kaip dabar naikinama Sirija. Matėme, kad tūkstančiai, buvo tūkstančiai žuvusių, tūkstančiai, šimtai tūkstančių pabėgėlių, matėme, kaip plinta terorizmas. Buvo sudarytas susitarimas tačiau Afrikos sąjunga tą susitarimą sulaužė. Buvo, jis buvo ignoruotas ir vieto to buvo pasirinkta karinė jėga. E, Dabar e, New York'e yra kitas sustarimas e, su regioninėmis e, institucijomis. Iš tikrųjų, reiktų tarp institucinio sustarimo, kuris, kuris įtrauktų visus suinteresuotus asmenis. Kitaip dar kartą pamatysime, kad bus vykdomi viena šaliai kariniai veiksmai. Dėkoju, ponė Liok Hilė, pusantros minutės. Dėkoju, vakar aš grįžau iš Tuniso ir aš kalbėjausi su ne, Libijos partijos atstovais, žem, žmogaus teisų aktyvistais ir kitais įvairiais asmenėmis. E, buvo pasisakyta, jog visi nori politinės sąjungos, tačiau taip pat buvo kritikuojama, kad daug įtako, įtakingų suinteresuotų pusių e, nebuvo apklausta. E, šitą tekstą mes turime prieš save ir mes jį vertiname teigiamai, ypatingai, kai kalbame apie žmogaus teisų apsaugą ir baudžiamąjį procesą. Tačiau neturime turėti iliuzijų. Mums reikia vienybės, susivienimo, tačiau jį pasiekti yra labai sunku. E, matome, kad labai daug e, e, kovotojų, kurie siekia tik savo interesų. Todėl kyla naujos, naujos smurto bangos rizika. Ir tai skverbėsi visą visuomenę. Šiandien šiandieną mes turime tokias sąlygas, e, kad galėtume sukurti kad e, mums kyla didžiulis iššūkis, kuriant vieningą e, ir tai, taikę vyriausybę. E, todėl ES būtų daug įtakingesnė, jeigu visos valstybės narės kalbėtų vienu balsu. Ir pastaraisiais metais mes pasiekėme tik tais ką, kad mes e, gavome vis naujų pranešimų apie pažeidžiamas teises Libijoje ir turėjome, patyrėme labai daug e, migrantų bangų. ES toliau e, turi e, dirbti su žmogaus teisų aktyvumu aktyvistais ir palaikyti juos Libijoje ir už jos ribų. Taip pat e, turi siekti e, taikos proceso. Tai labai labai svarbus dalykas. Ačiū. E, ponas Kastaldo, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mes susitarėme, tačiau taip pat turime dėl to susitarimo įtikinti ir tuos, kurie jį palaiko. Tai yra labai svarbu ir tai nėra tiesiog paprasta detalė. Ir e, dabar e, mes e, dėl to ginčijamės. Mes turime nepamiršti, kad yra labai daug skirtingų nuomonių. Ir tai, tai, kas vyksta, yra arti mūsų pietinės sienos. Tai yra labai svarbu. Mes tai turime padaryti tinkamai, kad mes nesukeltume naujo karo. Ir Leono planas susijęs su Alchelija, kuri, kuris įtraukia, kuri įtraukia daug e, protagonistų įvairių, iš vairių šalių nariai, iš vairių pusių atstovai, visą tai susijęs su nacionalistais ir panašiai. Maroko ministras pirmininkas sako, kad visą tai e, dėl, dėl, dėl viso to įvairūs kūnai išmetami e, prie Afrikos Prakrantės Obama e, sakė, kad visą tai sukėlė praeities laidos, tačiau tai nėra vien tik tai, viskas daug sudėtingiau. E, šis karas e, buvo paveldėtas dar Bušo, Bušo epochos. Jungtinės valstijos, Prancūzija, Jungtinė karalystė bombardavo Gaddafi nieko negalvodami, negalvodami apie demokratinį perėjimą, jie galvoja, kad Libijos nafta yra daug svarbiau negu viduržėmė jūros ateitis. Na, dabar e, reikia priminti, kad jiems prisimtų savo atsakomybę. E, pone Kastaldo, kolega pakėlė mėlyną kortelę ir atsakysite jo klausimą. Ponas Jakobčič, Ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Aš visiškai sutinku. Atsiprašau dar kartą. Ačiū, kad sutikote e, atsakyti mano klausimą. Dar kartą ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Noriu pasakyti, kad sutinku su jūsų analize visų įvykių ir, ir kodėl Libija patiria tokią destrukciją. Aš norėčiau paklausti apie štai, ką atrodo, kad Sirijos Libijos sprendimas turėtų būti panašus kaip Bosnijos ir Hercegovinos, kad tai turėtų būti kelias į tai, kad na, nemanau, kad taip yra, nes Bosnijos sprendimas neveikia, ypač tai netiktų Libijai. kad pati Libija turėtų imti savo likimą į savo rankas ir palengvinti visą procesą. Ačiū. E, Pane Jakovčiai, aš visiškai su jumis sutinku. Labai dažnai įvairūs planai pasirodo visiškai neveiksmingi. E, Sukuriam paliaubos užtikrinamas, tačiau E, nereikia daryti klaidų, e, reikia juk ir suformuoti vyriausybę. Kitaip turėsime dar vieną paralyžiuotą valstybę ir po kelių metų problemas bus dar didesnės. Ir e, gali būti, kad vyriausybė suformuota nesugebės pasipriešinti kokiems kalifatams. Planas Bargėcija. Vyriausiai galiotinė Pone Magarinė kalbėjo beveik 10 minučių, konkrečiai nekalbėdama apie konkretų šį klausimą. Man atrodo. Ir atsiprašau, kad taip e, griežtai kalbu, tačiau man atrodo, kad ji kalbėjo apie visišką išvadų trūkumą. Faktas yra tai, kad atrodo, kad suformavus kažkokią tokią niekam tikusią poziciją dar Libijos, susidurime su kritiška situacija, mes nesugebėjome sustabdyti kontrabandininkų dirbančių Libijoje, tai prisideda prie visos problemos e, sudėtingumo Libijos muftijus kažkada reikalavo, kad e, starimas, kurį siūlo JAV, nebus e, tinkamas siekiant formuoti vieningą vyriausybę ir užtikrinti legitimumą. Kitaip sakant, pagal islamą nepakanka turėti vieną įstatymą, reikia vienintelio įstatymo. Ką Europos Sąjunga apie tai mano? ar vieną vieningą valstybę sukurti. Aišku, aišku kad e, įvairių šalių slaptosios tarnybos dirba Libijoje, tačiau norėčiau sužinoti, ar jūs manote, kad ateitie Libija galėtų nevilioti vien tik tai įstatymai be šarieto? E, ponas e, Pitedijoš. Ačiū pirmininkė. Libijos atvejais įrodo dar kartą, kad ES išorės politika yra neteisinga. Mes įtraukti į šios konfliktus be jokių priežasčių, be jokių interesų ir vietoj to, kad išspręstume problemą, mes tapome jos dalimi. Humanitarinė krizė ir visos šalis pažeidinėja žmogaus teisės, migrantų tūkstančiai atvyksta į e, Europą, Italiją, e, ten viršų įma džihadistai ir kągi tai įrodo, kad o nu, mes vis dar žiūrime ne ten, kur reikia. Norime nuversti prezidentą Asadą. O kaip su Turkija? Turkija yra rėmusi islamo valstybė ir tūkstančius nelegalių migrantų stumia į Graikiją. O ką daro ES? Ji prašo Turkijos daryti. E, tai kas akivaizdu, ji suteikia Turkijai privilegijuotos partnerės statusą. Jeigu Turkija nori stoti į ES, ji turi gerbti savo įsipareigojimus. Mes niekada neišspręsime problemų, jeigu elgsimės taip ir toliau. Ačiū. Išklausėme e, visų politinių frakcijų kalbėtojų ir dabar žodis ponui priedai dviem minutėms. Ačiū. Pone pirmininkė, mes visi žinome, kad e, pilietinis karas Libijoje tęsiasi jau keturis, keturis metus, tai visiškai sugrovė šalį. E, yra prikurta įvairiausių institucijų, buvo institucijų sukurtų ankstesnio režimo, tačiau dabar šalyje yra visiškas chaosas. Tas chaosas kelia e, pavojų regioniniam stabilumui, bet tai taip pat ir platesnėme kontekste. Libija tapo visų kontrabandininkų e, šalimi Be to egzistuoja dar ir terorizmo grėsmė. E, ISIS e, baigė įsikurti toje šalyje. Tai reiškia tam tikras pasakmes kaiminėms valstybėms. E, Tunise įvykdytas teroristinės atakas įvykdė teroristai iš Libijos teroristinių šaltinių. E, noriu pasidžiaugti ES pastangomis užbaigti krizę. E, E, mes palaikome e, darybas vykdytas e, jungtinių vadovaujant jungtinėms tautoms, operacija Sofija, tačiau ši, ši operacija pavyks, bus sėkminga tik tuo atveju, jeigu Libija atsiras nacionalinio sutarimo vyriausybė. Paskutinis sutarties tekstas, dėl kurio susidėrėjo jungtinių tautų ypatingasis pasiuntinys Bernardino Leon, yra paskutinio šanso susitarimas. E, nepavyko pasiekti ir pasirašyti politinio susitarimo. Naujas, nauja nustatyta data yra 20 e, spalio, tačiau parlamento sprendimas pratesti savo įgaliojimus po spalio 20-osios mūsų visiškai nedžiugina nes reikėtų laikytis to kompromiso ir tik tuomet ateis laikas dirbti ir palaikyti demokratinius procesus šalyje. Ačiū. Matau, kad pona Šoprat nori užduoti klausimą jums, jeigu sutiksite. Ne, aš nesutinku diskutuoti su nacionalinio fronto atstovais. Puiku, ponui, žodis ponui Panseri pusantros minutės. Ačiū. Dabar e, situacija yra nepaprastai sudėtinga ir visi tai turėtų suvokti. ES privalo daryti visai manomą spaudimą, kad e, Libijos jėgos pasiektų susitarimą iki spalio 20-osios. Tos datos negalima praleisti. Galutinis etapas yra sudėtingas, bet visi, visos susijusios šalis turi suvokti, kad jeigu jos e, nusišalins nuo susitarimo, atsisakys pasirašyti, joms teks rimta atsakomybė už ateitį. Ir atsižvelgiant į tokią situaciją, nebuvo protinga pradėti dėrybas jungtinėse tautose dėl dabartinio dėrybininko e, įgaliotinio Bernardo Leon pakeitimo. Jam reikia mūsų paramos, kad jis pasiektų galutinį susitarimą, nes kitaip e, bus problemų ne tik tame regione, bet ir Europoje konfliktas paplis ir terorizmo grėsmė išplis. Šimtai tūkstančių žmonių bėga iš Libijos, e, telkėsi palei sieną su Tunisu, e, tai ypač apsunkina Tuniso padėtį. Taip pat e, aktyviai vyksta asmenų kontrabanda. Turime nedelsiant rasti Libijos sprendimą ir tikimės, kad komisija padarys viską, kad toks susitarimas būtų pasiektas. Mums liko labai nebedaug dienų ir turime tą laiką išnaudotą. Pone Panseri, ponas Karveris, noriu užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti jį? Prašau, pone Karveri. Ačiū, pone Panseri. Jūs labai kritiškai kalbate apie jungtinės tautas ir uh, e, jūs tarsi uh, e, norite pasakyti, kad ES yra e, tarptautinės teisės e, pavyzdys. Ar jūs to, taip, taip, taip tikrai manote? Kad, ar jūs manote, kad mes Europos Sąjunga e, esame geresnė e, vieta šiuo požiūriu nei jungtinės tautos? Nemanau, kad jūs supratote mano pasisakymą. Aš nekritikavau jungtinių tautų dėl to, ką jos daro. Aš tik sakiau, kad buvo padaryta klaida, pradėjus diskusijas dėl to, kuo pakeisti dabartinį dėrybininką Bernardino Leon. E, buvo pradėta kalbėti apie nuo kandidatą vokietį Kopler. E, Manau, kad tai buvo klaida, reikėjo tai veikiausiai padaryti vėliau, nes tai e, stato dabartinį dėrybininką į nepatogią padėtį. Tai tiek kritikos žodžių jungtinių tautų atžvilgių. Šiandienos katastrofiška padėtis Libijoje yra vienas didžiausių užsienio politikos pralaimėjimų. Tai vakarų šalių veidmainiškumo atvejais. E, buvo siekta gauti leidimus naftos gavybai. Kadafis buvo tapęs kai kurių Europos valstybių draugų, tačiau situacija ilgai nesitėse ir Libijoje pasikartojo Irako scenarius. Šiandien, tos, šiandien šalis aplink Libiją palaiko Libijos režimą ir jos ragina parodyti solidarumą ir spręsti pabėgėlių krizę. Lenkija, Slovakija, mm, šalis, kurios niekada neturėjo jokių ryšių su Kadafio režimu, dabar viešumoje yra e, kritikuojamos, kad esą neprisima atsakomybės e, dėl pabėgėlių. Tačiau ankstesni Kadafio draugai negali toliau išlikti moralinio autoriteto atstovais ir e, mokyti kitus. Pone Karski, jūs, ponas Eferičius, noriu žodžiu klausimą, ar sutinkate jį atsakyti? Prašau. Ačiū. Ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Aš sutinku su jūsų pasisakymu. Ar jūs sutinkate, kad e, ironiška, kad valstybės tokios kaip Junktinė karalystė, e, kurioje Tonis Blėras bandė įsiteikti Kadafiui, ir ki, yra kitų e, ES šalių, kurių e, poveikis Libijai buvo pražudingas, dabar nesugeba išspręsti tų problemų e, ES valstybės atsakingos už didelę dalį problemų ten. Ar jūs su manim sutinkate? Kai kalbame apie tokių šalių vadovus, kai kalbėjau, aš turėjau menį Didžiąją Britaniją, Italiją ir Prancūziją. Ačiū už glaustą atsakymą, ponas Nart. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, Libija neegzistuoja. Yra du parlamentai, kurie nieko neatstovauja ir dvi vyriausybės, kurios nesugeba valdyti. Yra e, gentys, kurios užsima etniniu valymu, e, gina save ir bando sustiprinti savo įtaką, e, kontro, kontroliuodamos teritoriją ir vairių rūšių e, kontrabandą. E, šalies pietus yra juoda skilė, ten nėra jokio atstovavimo. E, ten e, plūsta, ten, ten vyksta e, narkotikų, ginklų ir žmonių prekyba. E, susitarimo nepavyksta pasiekti dėl islamo valstybės. Islamo valstybė sukuria vyriausybę, kuri niekada nevaldys šalies, bet ji teigia, kad yra teisėta, e, kai, kai ragina, kai kalba apie tar apie vakarų vyriausybių e, kišimasi. E, taigi, esant šioms siaubingoms aplinkybėms, mes ir toliau tikime visiškai klaidingą idėją kurias, apie svarbų vakarų vaidmenį ten. Valero, mes galvojame, kad jau sukorėme pusę kelio. Mes tačiau subombardavę Libiją ir išlaisvėję nuo Kadafio neturėjome tolesnio plano, kaip turėtų gyvuoti Libijos valstybė, kas jie turėtų uh, valdyti, turint omenyje, kad ta teritorija buvo paskirsta atskiromis įtakos zonomis, joje buvo labai daug ginklų. Mes taip pat e, po Tuniso revoliucijos kalbėjomės ir su Tuniso atstovais, ir su Libijos atstovais kalbėjomės apie dabartinę padėtį, tačiau niekas tuo metu mums tikrai nesakė, kad mūsų tuometiniai veiksmai galėtų užtikrinti didesnį Libijos žmonių saugumą. Galbūt mūsų nauji pasiūlymai sustabdys migrantus rautus, tačiau Libijos žmonėms nuo to tikrai geriau netaps. Ponas Hokiam dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. kas e, užsienio įgaliotinė leidžia galvoti, kad jį gali kaip nors įtakoti Libijos vidaus politiką ir raginti sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybę, kai tuo tarpu pačio ES vienybės nėra. Žiūrėkite, kaip atskiros valstybės narės reaguoja dabartinė migrantų krizė. Vakarų valstybių intervencijos Libijoje padariniai yra aiškiai e, dokumentuoti ir jie tikrai negali veiksmingai užtikrinti taikos Šiaurės vakarų Afrikoje. Po intervencijos Libijoje atsirado vakumas, tą pripažino ir prezidentas Obama ir dabar toje teritorijoje tarpsta tokios nusikaltelių grupuotės kaip Islamo valstybė visiškai nebaudžiamos ir keliančios grėsmę Europos sąjungos saugumui, užtvinėdamas mūsų kontinentą savo kovotais. Iš tiesų nėra blogesnio Europos užsienio politikos pavyzdžio, kaip dabartiniai nelegalių migrantų srautai plūstantis iš Libijos. Tuo tarpu mūsų politikai šokčia aplinkui ir ieško desperatiškai kaip išspręsti šią e, problemą. Ką ES daro vietoj to, kad, būt, kad spręstų migrantų krizę. Tik tai dar e, didesnios e, centralizuotos valdžios siekia ES, siekdamas sustiprinti arba įsteigti netgi atskirą pasienio apsaugos tarnybą ES mastu. Kaip jūs galite įsivaizduoti, kad e, mums Europos biurokratai dabar e, nurodinėtų, kaip mes savo sienas turėtume saugoti. Pirmininkas prašo kalbėtojų neviršti jiems skirto kalbėjimo laiko, priešingą atveju diskusija užsitęs penik ilgai. Ponas Šufra dabar kalbės. Nuo 2014 metų e, Libijoje juntamis 2011 metų intervencijos karinės poveikis, kai šalis yra padalinta į e, dvi dalis su savo vyriausybė ir parlamentais. Į rytus nuo e, Tripolio veikia vyriausybė, kurią remia Kataras e, ir tiesiog vakarų vyriausybė remia Kataras ir Turkija, o rytuose esanti šalies vyriausybė yra pripažįstama JAF Europos Sąjungos, Saudo Arabijos ir ji remiasi uh, generolo Afta vadovaujama koalicija ir kovoja su Bengazio grupuotė. Taip pat ir e, <clears throat> Al-Qaeda bei kitos grupuotės artimos islamo valstybei turi savo karinių bazių Libijoje ir tokiu būdu turi labai rimtą karinį pranašumą šiuo metu kovojant su kitomis jėgomis. Šiandien mano vertinimu reikėtų visiškai blokuoti Libijos, Libijos pakrantę ir <clears throat> neleisti judėti pabėgėlių pilniems laivams. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Jūsų mintis buvo visiškai aiškiai, sako pirmininkas, tačiau baigėsi jūsų kalbėjimo laikas. Žodis ponui Golnišui vieną minutę. Pone pirmininkė, valdomas kolegos Šoprado kalbos. Man e, e, atrodė, kad čia laukiu Tomo Akviniečio šios diskusijos ir Ir e, manęs visiškai nestebina, kad ponas Šopradas, tiksliau ponas Prėda, nenori dalyvauti čia diskusijoje, nes čia kalba eina apie jo politinius sąjungininkius. Prisiminkime, kaip anksčiau vakarų politikai, ypač Prancūzijos, bičiuliaudavosi su Muamaru Kadafiu, tiesdavo jam raudoną kilimą atvykus oficialaus vizito. Ir šiame labai sudėtingame kontekste mes turėtume prisiminti, kad mes vakariečiai destabilizavome padėtį Irake, Libijoje ir dabar dar bent jau kai kurie iš mūsų nori ir toliau destabilizuoti Sirijos vyriausybę. <clears throat> Ir tik tokią politiką vykdydami mes nutiesime, nutiesime kelią radikalams ekstremistams, su kuriais po to patys ketiname kovoti. Pono Galerį žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Manau, kad e, geriausias dalykas, kurį galima konstatuoti dabartinėmis aplinkybėmis, yra tai, kad tarptautinė bendruomenė iš esmės palaiko Bernardino Leono planą parengtą. Tai jau yra teigiamai vertintinas dalykas, dėja dabartinė situacija. Tai mums labai didelės naudos neatneša. Manau, kad e, artimiausių metų, net ir pasiekus politinį sustarimą, negalėsime pradėti jo įgyvendinti. Ir, nes girdime tiek e, iš Tripolio, kad e, Marokas jau atsisakė tarpininkauti nacionalinės vyriaus, vienybės vyriausybės sudarimo procesų ir atrodo, kad e, abi konfliktuojančios šalis nesieja labai didelių vilčių artimiausių metų išspręsti šį konfliktą. Manau, kad taip pat turime konstatuoti, jog egzistuoja tam tikros sukarintos grupuotės, kurios yra visiškai nesuinteresuotas, kad abi konfliktuojančios šalis susitartų Tripolėje ir Toburke nes tokiu būdu būtų užkirstas kelias jų nusikalstamai veikai, veiklai. Čia taip pat mano, matome, kad skirtingos jėgos remia tiek Tripolio, tiek Toburko vyriausybę ir Tripolio vyriausybę remia Turkija, Kataras ir Sudanas. Man kyla klausimas, ar pavyzdžiui, diskutuodami su Turkija, neturėtume jos atstovų paklausti, kokie kokių interesų vedina Turkija remia būtent čia Libijos e, vieną iš valdančių grupuočių ir kodėl trukdo sustarti dėl vienybės vyriausybės. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų kelti diskutuojant su Turkija. Ačiū uždėmės. Pone Gomė, žodis pusantros minutės. Humanitarinė krizė Libijoje buvo sukurta dėl to, kad nebuvo koordinuoto Europos veiksmų žlugus Gaddafio režimui. Dėl to kvailo aplaidumo, kai buvo padedama perinimo laikotarpo e, valdžiai, dėl ko e, sukarintos grupuotės virto gangsteriais. Septintoji jungtinių tautų sustarimo versija, ko gero nebus greitai pasirašyta, nepaisant to, ką girdime iš Tripolio. Didelio masto karinė operacija ir e, atrodo yra rengiamas e, generolo Ifto, kuris paskliauna slafistų kovotais ir pasakmės bus tragiškos Libijos žmonėms, migrantams e, ir užsieniečiams, bandantiems e, patekti į Europą. Europos neveiksnumas yra sąjungos trūkumo pasiekmė ir lenktyniavimo tarp valstybių narių dėl naftos ir kitų interesų. Dėl to kai kurios Europos e, sostinės svarsto karinių intervencijų galimybę, dėl ko reikės tūkstančių karių, nepaisant to, kad nėra teisinio pagrindimo. Dar viena ES, JAV ir jungtinių tautų klaida yra tai, kad e, tas vidinės kovos e, kovoja tarpusavėje, o ne jų rankomis kovoja kitos E, valstybės. Būtent Kataras, Turkija, kurie remia musulmonų e, brolyje. Nesustabdydami tuo tarpininkų karo, mes leidžiame teroristams plėstis Libijoje. Tai nukreipia ne prieš Libijos žmonės vien tik tai, bet ir prieš Europos žmonės. E, toliau ponas Belderis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė karinių grupuočių valdoma šalis Libija šiandien yra paskendusi pilietinėme kare, šalyje veikia dvi vyriausybės, du parlamentai vienu metu, Europos komisija, kurios atstovų e, praktiškai nėra. Turėtų atsakyti iš tų į klausimą, ar ši padėtis Libijoje kelia grėsmę Europai, ar Tiesa yra ta informacija susijusi su ginklų tiekimu Libijos ekstremistams ir e, jeigu ta informacija teisinga, Egiptas ir Turkija tose ginklų tiekimuose dalyvauja. Taip pat noriu paklausti, e, ar tiesa, kad Rusija tiekia ginklus to brūko vyriausybė, kurią pripažįsta ES ir trečia. Ar galima sėti tam tikras grėsmės kylančias iš islamo valstybės su tūkstančių džihadistų atvykimu į Europą kartu su pabėgėliais. Ponas Votmans, ponė Votmans. Ačiū pirmininkė, komisijos nari, ačiū už šią įžangą. Suteiktą informaciją, manau, kad padėtis iš tiesų labai sudėtinga. Daug kolegų kalbėjo jau, kad 400 tūkstančių žmonių pačia Libijoje yra vidaus pabėgėliai ir e, daug, daugelis jų siekia perskelti viduržėmio jūrą, kuri tapo šimtams tūkstančių labai pavojinga vieta. Todėl reikia dėti visas pastangas, kad visos konfliktuojančios šalis pasirašytų taikos e, susitarimą ir Libijai reikia skirti atitinkamą paramą, todėl komisija turi skirti 100 milijonų eurų demokratinėms permainoms, tačiau vien pinigų nepakaks, jie yra svarbus, tačiau mes turime kartu su jungtinėmis tautomis e, pasitelkdami e, policijos pareigūnų, teisėsaugos pareigūnų žinias siekti, kad e, visa Libija pradėtų veikti atitinkamos struktūros ir galėtų būtų užtikrintas tinkamas šalies valdymas. Aš pritariu Human Rights Watch raginimams asmenys atsakingus už karo nusikaltimus patraukti teisminį atsakomybę. Ačiū uždėmesi. Ponas Maruzik. Se lei non accende il microfono non la sente nessuno. Jeigu neįsijungsite mikrofoną, niekas jūsų negirdės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, turime savo priminti, kad pirmoji kiekvieno karo auka yra tiesa. Jeigu trūksta tiesos, tai mūsų kalbos yra tiesiog demagogija ir propaganda. Ir tai mums nepadės jokių problemų išspręsti. Europa serga ir tam, kad ją išgydytume, nepakanka kovoti su lygos simptomais. Reikia e, pašalinti jos priežastis, o mes nežinome, kokios jos. Libija, kaip ir kitos Šiaurės Afrikos šalis, buvo sunaikinta vakarų e, didžiųjų valstybių. Mes sunaikinome Iraką ir pateikėme visas priežastis įskyrus e, tas, kurios yra teisingos. Tas pats yra e, su Libija, bet mes vis dar nenorime pripažinti tiesos. Ir tai mums nepadeda situacijos gerinti. Turime pasimokyti, sužin, suprasti tas šių konfliktų pamatinės priežastis, nes Europas skęsta. Tai yra užsienio politikos nelaimė. Toliau ponas Balco. Vieną minutę. 2011-ben. Ačiū. 2011 per Arabijos pavasario įvykius JAF Europos Sąjunga priėmė sprendimą kad e, padedant NATO Libijoje turi būti iš karto tvirtina demokratija, taigi diktatorius buvo nuverstas. Tačiau įdomus momentas yra tai, kad būtent tuo metu, Kadafis norėjo įvesti naują valiutą šalyje ir diktatūra dingo iš Libijos, tačiau demokratija nebuvo sukurta, šalis paskendo anarchijoje ir dabar Libijoje padėtis daug blogesnė nei valdant Kadafiui. Europos Sąjunga suinteresuota, kad šiame, šioje šalyje būtų atkurtas normalus valdymas, nes jeigu ir toliau joje vyks pilietinis karas, tuomet Ta aplinkybė ir Angelos Merkel pareiškimai sąlygos tai, kad dar daugiau žmonių atvyks į Europą. Ponas Čiežė dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, komisarė, noriu pasveikinti vyriausiai įgaliotinę, kurios čia, su mumis čia nėra, tačiau noriu padėkoti jai už jos pasirengimą dirbti artimai su Europos parlamentu ir užsienio reikalų komitetu. Kalbame šiandien apie Libiją, tačiau tiesą sakant, Jemenas, Somalis, Libija yra šalis tapusios e, žlugusių valstybių pavyzdžiais. Nėra tose šalise grupuočius, kuriamis būtų galima dėrėtis. Tačiau situacija Libijoje yra dar sudėtingesnė dėl kariaujančių grupuočių, tradicinių susiskaldimo šalyje, dėl ko rūksta tas pilietinis konfliktas. Tame konflikte sunku rasti patikimus darybų partnerius. Parlamentai. Parlamentuose įtaką daro e, išorės e, jėgos, tokios kaip Turkija. Vyriausybė de facto yra Saudo Arabijos e, marionetė. Taigi kalbame apie ne apie vieną diktatūrą, o apie keletą diktatūrų vienoje šalyje. Ir Bernardino Leonas šiame kontekste kartu su kitais pareigė įvairias tezes, kaip baigti tą brožulišką karą tuo metu, kai Europa turėtų uh, E, skirti daugiau paramos jungtinių tautų taikos procesui, skaitant ir vyriausybės sukūrimą. Sustarimai baigti, pa, pa, pa, pasiekti rugsėjo 7 dieną turi būti stebimi kasdien ir, jeigu įmanoma, ES turėtų remtis Leono darbu, jeigu ES nori būti aktyvę partnerę, siekiant saugumo ir taikos e, Libijoje reikia žengti dar vieną žingsnį susodino prie stalo ne tik kariaujančias grupuotės, tačiau ir įvairias šalis - Egiptą, Rusiją ir kitas. Žinau, kad jūs pirmininkė esate dabar Euro, viduržėmė jūros grupės pirmininkas ir tą progą norėčiau pasiūlyti surenkti rimtą e, diskusiją apie tai. Panas Parnijo, komisarė, pirmiausia, politinė diskusija tarp Libijos šalių e, baigėsi. Reikia dar kartą e, pas, pasveikinti Bernardino Leon nuveiktą darbą. Ir pagaliau dabar ateina delikati dalis pasakyti taip ar ne. Ir e, tai yra skubu, kad būtų suburta nacionalinė e, vyriausybė. Islamo valstybė yra paplitusi labai plačiai, yra jau 5 milijonai kovotojų. Pavyzdžiui, pakrantės miestas Sirta turi e, kovoti su įvairiomis grupuotėmis. Ir e, turint nelę šios iššūkius, e, būtina kontroliuoti teritoriją tam, kad būtų už, užtikrintas e, e, e, ateities vyriausybės darbas, reikia bent jau skirti paramą ir tam tikromis, na, piniginė išraiška, bent jau 100 milijonų eurų, jei prireiks. Ačiū toliau, ponas Petrovskis. Labai ačiū. Jau prieš keturis metus įvyko arabų pavasaris, kuomet buvo nušalintas pulkininkas Gaddafis. Čia padėjo labai daug ir Europos šalis, kurios tiekia ginklus Libijai. Libijos destabilizacija, primesta demokratija kirtosi su vietos daugiametėmis tradicijomis. Dabar turime du valdžios centrus ir visą tą chaosą panaudoja kontrabandingai ir islamo valstybė, o tai turi tiesioginį poveikį Europai, nes E, teroristai ten rengėsi atakoms Europoje. O mums tenka susidurti su e, pabėgėlių bangomis. Ir e, todėl ES bando įsitraukti į stabilizacijos procesą Libijoje, bendradarbiaudame su jungtinėmis tautomis, JAV ir kitomis valstybėmis. Ačiū toliau, ponas Veron. Merci, monsieur... Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Libija, kurią išlaisvino Nikolas Sarkozy, šiandien e, paskendusi chaose. Kodėl Prancūzija ir Anglija e, sukėlė karą Libijoje žmogaus teisų vardan? E, Kadafis nebegali nieko paliūdyti, bet šiandien aišku, kad Libijos išlaisvinimas e, išprovokavo šalies islamizaciją. Investuotojai pabėgo turizmas e, miręs, šalis tapo mm, ginklų kontrabandininkų e, šalimi. Š, žmonės iš šalies bėga. Aš noriu tik perspėti Europos Sąjungą, nes Viskas ten įvyko ES dėka, dėl ES. Ir noriu pasakyti, kad ES tenka didžiulė atsakomybė už tai ir kad išvadas reikia pasidėti nedėlsint. Ačiū. Ačiū. Ponas Milan Mon dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Padėtis Libijoje yra nepaprastai sudėtinga, nes konfliktas tęsiasi kaip e, įgaliotinė sakė, kasdienis gyvenimas tampa e, sudėtingas, vis daugiau žmonių tampa pabėgėliais arba žūna. E, ISIS e, toliau e, užima naujas teritorijas. Pasaraisiais mėnesiais pasiekta nemažai pažangos. E, E, siekiant surasti politinį sprendimą su visomis susijusiomis e, grupėmis. Junktinės tautos ir vyriausias įgaliotinis suvaidino ypač svarbu vaidmenį. Buvo mm, patiktas pasiūlymas, kuris patiktas jau rugsėjo 20-ąją, dabar nelaikas dar vilkinti ir nėra prasmės dar kartą peržiūrėti pasiūlymą, o, kurio esmė konsen, visų susijusių šalių konsensusas. Nema, nemanau, kad reikia dar kažką atidėlioti, reikia pasiekti sėkmingos šio proceso baigties. Todėl dabar e, Libijos e, žmonių E, pasirinkimo laikas. Jie turi paremti nacionalinės vienybės vyriausybę, kuriai teks nemenka užduotis pasipriešinti radikaliam e, islamo terorizmui, kovoti su e, prekeiviais ir kontrabandininkais, kurių pilna visoje šalyje. Libija svarbi viduržėmio regiono valstybė, jos geografinė e, e, situacija svarbi, tai netolima ES kaimynė. Tai, kas ten įvyks, labai svarbu. Tai ten dabar yra valdžios vakuumas. Ten klesti, iš ten klesti spręsti žmonių prekybą, gabenimas viduržėmio jūrą. E, reikia nuslopinti tą veiklą. Padėtis Libijoje atsiliepia e, dar ir komplikuoja padėtį Sahelyje. Abipus viduržėmio jūros e, abiejose viduržėmio jūros pusėse reikia veikti taip, kad Libija taptų suvereni ir, nu, ir nu, nusuktų nuo smurto kelio. Jie reikia taikos ir stabilumo. Ačiū, ponas Kan. Vieną minutę. Pone pirmininkė, daugiau nei pusę milijono žmonių pasiekė ES per viduržėmio jūrą ir 3 tūkstančiai žuvo keliaudami. Tai ne tik humanitarinė krizė ir saugumo krizė. E, pradėta jūro operacija siekiant kovoti su, kontra, su asmenų kontrabanda, tačiau turime atsakyti į rimtą problemą, kuri mums iškilo, kol ne, nebus vienybės vyriausybės, kuri turės teisę tą valdžią Libijoje, padėtis gali ir toliau blogėti. ES turi dėti daugiau pastangų ir palaikyti jungtinių tautų e, dialo, e, vykdomą dialogą. Libija neturėtų tapti mažos grupuotės e, įkaitę. Mes raginame atsakingas pusės laikytis ginklų embargo ir palaikyti dialogą, kuriam vadovauja jungtinės tautos. ES turi nepalaikyti nei vienos pusės, bet padėti Libijos žmonėms išspręsti krizę, pasiekti taikos, taip pat padėti jiems sukurti stipres vyriausybinės institucijas. Ačiū, ponas Schaffenhauser. Meli kolegos, E, komisijos atstovai. Libijos tragedija ir pražutingos katastrofiškos ES užsienio politikos pavyzdys, sekant NATO, bandant siekti jungtinių valstijų interesų, e, e, ją pradėjo Nikolas Sarkozy. E, šalis padalinta į e, rytus ir vakarus. Visiškas chaosas. E, kai kurias teritorijas valdo barbarų gentis, islamo valstybė. Iš ten plūsta migrantų tsunamis, draugė su teroristais, islamistais. Ir šiandien jie vyksta pas mus. Mes niekaip nesukūrėme migracijos politikos Ir mes turime bandyti vietoje spręsti šiuos klausimus. Tačiau tai politika, kuri nėra jūsų politika. Tai dar blogiau. Ar tikrai reiks laukti, kol Rusija įsikiš arba Egiptas įsikiš, kad išvengtume blogiausio, kas mums gali nutikti? Pone Ajala Sender, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirminkė, ponė komisijos nariai. Mes džiaugiamės politinę valią. Taip pat žinome, kad vyriausiai galiotinė palaiko Bernardino Leon ir kitų darbą. Žinome, kad dėrybos vyko spaudimo e, aplinkoje. Žinome, kad kai kas Libijoje nenori taikos, nes jiems naudingas ir pelningas chaosas. Libija 42 metus gyveno diktatūroje, e, o dabar viskas krypsta į chaosą, e, islamo valstybė ima viršų, tačiau iki spalio 20-osios numatytos ribos reikia įgyvendinti pasiūlytą susitarimą. Turime paremti pirmosius žingsnius, kurie bus žengti po to ir pale, paremti nacionalinį parlamentą, e, bandyti spręsti šalies poreikius. Taip pat dirbti su Libija drauge, kovojant su bendru priešu ISIS. Reikia e, nedėlsant taikos Libijoje, Libijos žmonių labui bei e, kaimininių valstybių labui, kurios tapo Libijoje veikiančių e, nusikalstamų tinklų aukomis, taip pat per sienas vyksta kontrabanda. Turime dirbti su jungtinėmis tautomis, kad užtikrintume, jog tas susitarimas, vienintelė mūsų viltis pasiekti taikos Libijoje būtų gyvendintas, nes kitaip ši teritorija palai viduržėmio jūrą nuslys į chaosą ir tūkstančiai e, vėl paplūs link ES. Ačiū. Interpretazioni per cui la velocità di alcuni oratori è tale che è impossibile. Sulaukėme žinios iš vertėjų, kad kai kurie kalbėtojai kalba taip greitai, kad juos sunku išversti. Ponas Vaidenholzer. Diskuti. Ačiū pirmininkė, kai svarstame apie padėtį Libijoje, daugiausiai kalbame apie vakarų padarytas klaidas ir e, tas kelias klausimas yra pagristas, tačiau jis mums nieko gero net neš, taip pat kaip ir atsakymas klausimą, kodėl procesai vyksta taip lietai, būtina pasiekti, kad padėtis stabilizuotųsi, kad valstybės valdymo struktūros būtų atkurtos Libijoje, taip pat būtina pasiekti, kad būtų sudaryta nacionalinės vienybės vyriausybė, kuri pradėtų dirbti. Ir e, šį klausimą turi spręsti Libijos žmonės, tačiau ir ES turi prisimti atitinkamą atsakomybės dalį, kadangi ES e, Libija yra kaiminis regionas ir mes suinteresuoti, kad jis būtų stabilus, taip pat mes siekiame kad tame Afrikos regione neįsitvirtintų islamo valstybė ir taip pat mes turime spręsti pabėgėlių problemą, kad 2 milijonai žmonių dar papildomai neatvyktų į Europą, tai reiškia, mums reikia patikimo stabilos partnerių, su kuriuo kartu galėtume imti šios problemos. Pone Dalį, įsijunkite mikrofoną, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Jau kurį laiką mes e, vilėmės, kad e, bus Libijo pasiektas stabilumą užtikrinantis susitarimas. Deja, atrodo, kad e, tą padaryti nebus taip lengva. Tuo tarpu Europa ir tarptautinė bendruomenė deda visas pastangas, kad pasieky, sustarimas būtų e, susi, pasiektas. Taigi toliau reikia remti pastangas e, sudaryti vienybės vyriausybę. Ir e, Libijoje reikia padaryti galą masiniams neramumams, konfliktams, užtikrinti taiką ir stabilumą. Todėl visi suinteresuoti subjektai turi aktyviai ir toliau dalyvauti šiame politinėme procese. Būtent dėl to tikiuosi, kad taikos susitarimas bus gyvendintas ir nuties kelią į stabilesnį, saugesnę Libiją. Pans Kristėja dabar kalbės. Praėjus keturiems metams po to, kai e, Libija išėjo gatves kovodami už laisvė ir demokratija, jie atsidūrė poliškai susiskaldžiusi šalyje. Šalį apėmė didelio masto humanitarinė krizė, todėl dabar pribrendo laikas visoms šalims imtis aktyvių veiksmų. Paskutinės kitautų tarpininkavimo pastangos leidžia šaliai susitarti dėl dabartinių problemų sprendimo ir dabar reikia sudaryti vyriausybę ir e, pademonstruoti, kad e, ji gali užtikrinti taiką, saugumą ir gerovę visiems e, Libijos gyventams, kurie to nusipelnė. Taigi mes privalome pasinaudoti šią paskutinę galimybę pasiekti taiką. Ačiū žodis, panai Freund. Naujausi pranešimai iš Libijos paprasčiausiai nuvilia, nepaisant to, kad nebuvo pasiekta persilaužimo, Libijos pavyzdys parodo, ką ES gali nuveikti, jeigu sutelkia pastakas kartu su jungtinėmis tautomis. Tačiau tokios griežtos politikos reikia laikytis ne tik Libijos atžvilgių, tačiau taip pat ir bandant užgesinti kitus krizės žydinius artimuosiuose rytuose. Atsakingiams politikams Libijoje turime aiškiai pasakyti, kad nėra alternatyvos taikai. Konfliktuojančios šalis turi aiškiai suvokti, kad ta galimybė, kurią dabar turi jų šalis, pasikartos netaip greitai. Taip pat mes turime suvokti, kad tolesnis pilietinis karas yra pavojingas tiek mūsų pačių saugumui, tiek mūsų socialiniai santvarkai. Ačiū, dabar vienu te kalbėsiu ponas Benifėjai. Ačiū pirmininkė. Dabar esame pasiekę lemtingą etapą Libijos ateičiai. Per šis valandas gali būti pasiektas kompromisas siekiant sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybė, tarpininkaujant ponui Leon ir poniai Mogherini. Taigi dabar Tripolis ir Tobrukas turi pademonstruoti pakankamai politinės valios. Nepaisant to, paskutinė informacija, kaip minėjo ponia Gomiš, nesuteikė ypatingai didelių vilčių, tačiau vis tik tai darybininkai yra pasirengę ieškoti susitarimo galimybių, kadangi padėtis yra sudėtinga, kyla grėsmė iš islamo valstybės pusės, taigi reikia toliau dėti diplomatinės pastangas siekiant sureguliuoti šį konfliktą. Mums reikia, kad Libija taptų tikra valstybė, kad įvyktų jo nacionalinis susitaikymas, tą gali užtikrinti tik patys šalies. Žmonės negalima leisti, kad tokia strategiškai svarbi šalis paskestų chaose, tai turėtų katastrofinės pasiekmes visų Europai. Panas Havits žodis. Panas Havits, jeigu tam, kad tarptautinė bendruomenė e, dėktų, vyktų sėkmingai, mums reikia pasimokyti. Reikia e, planuoti po e, konfliktinės šalise. Mums reikia saugumo atsakų, kurie gerbtų E, demokratinės normas. Naujo Gaddafio negali būti, o pats, pats perėjimas negali būti pereinamasis. Šiandien turime nuoširdžiai ieškoti taikaus susitaikymo Libijos žmonėms ne tik per migracijos kontrolės prizmą. Reikia saugumo sektorių reformuoti užtikrinant ir pietinių sienų, ir jūrų apsaugas šalyje. Europa kalba apie e, migracijos kontrolės kaštų taškų sukūrimą, tačiau e, demokratinio perėjimo nesėkmė Libijoje sukūrė e, terorizmo karštai tašką. Dabar reikia nuseklių ES pastangų sumažinti karštį politikos, Libijos politikoje ir užtikrinti saugumą Libijos žmonėms. Ačiū ponia Hautai. Toliau spontaniškai pasisakymai. Kadangi turime nedaug laiko, skirsime laiko vienam kalbėtojui iš kiekvienos frakcijos. E, praėjus keturiems metams nuvertus e, Gaddafi šalyje kyla humanitarinė, politinė ir ekonominė krizė. Šias problemas, ko gero, e, geriausia būtų galima spręsti, jeigu dvi grupuotės šalyje susitartų ir būtų suformuota sustakymo vyriausybė, tai sukurtų galimybę e, efektyviau sustabdyti ir e, žmonių kontrabandininkus. Kol nėra vieningos e, valstybės, e, tuo chaosu naudosis kontrabandininkai, sukarintos grupuotės ir teroristai, o dėl to tūkstančiai tik tai bandys bėgti iš šalies. Ačiū dar ponas Mici, nėra e, salėje. Turiu panas Franzulika. Ačiū pirmininkė, atrodo, kad man sekasi. Aš manau, kad pats laikas žengti esminį žingsnį, kuriant demokratišką pilietinę šalį per nacionalinį sutarimą Libijoje. Visas regionas e, susiduria su vis didesniu nestabilumu. ES turi dirbti kartu su tarptautinė bendruomenė, kad būtų užbaigti konfliktai ir grįžtų taika ir saugumas. Praeitis rodo, kad tarptautinės krizės galima išspręsti tik tai tada, jeigu visos šalis parodo, kad nori politinio dialogo, e, bendradarbiauti su tarptautiniais veikėjais ir gyvendinti pasirašytus sustarimus. Saugios situacijos sukūrimui reikia mažinti ir migrantų atvykstančių Europą skaičių ir sumažinti spaudimą mūsų išorės sienams, kad e, migrantai liktų savo šalyje, Libijai reikia stabilumo, reikia užtikrinti Libijos žmonių demokratinės teisės. Ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko. Ponas Marijas. Situacija Libijoje rodo, kokie e, yra kokie ES laukia iššūkiai ateityje. Daugiau kaip 400 tūkstančių pabėgėlių bando pabėgti nuo pilietinio karo šalyje ir atvyksta prie mūsų šlenkščio. Klausimas yra, kas e, remia džihadistų kovotojus Libijoje, kaip ir Sirijoje. Kokia yra, koks yra Turkijos kitų jėgų vaidmo? Ar komisija žino, kad pagal žurnalistų turimą informaciją, kad e, vienas laivas plaukęs iš Libijos buvo sustabdytas prie Kretos, jame buvo 5000 ginklų, 1000 kulkų skirtų Libijai laivas plaukia iš Turkijos uosto. Ką daryti, stabdant Libijos ginklų kontra, kontrabandą? Kas suteikia tos ginklus džihadistams? Кризата в Либия и двете враждуващи страни бяха сред основните причини за някои от трагичните събития с невинни хора. Ačiū pirmininkė. Dvi kariaujančios pusės kaltos dėl tų įvykių, nuo kurių kenčia nekalti žmonės. Dabar reikia girti Bernardo rajon pastangas, e, kur parengti taikos planą šaliai. Deja, abi Libijos vyriausybės neduoda jokių signalų, kad jos ketina pasirašyti kokį nors susitarimą. Tai turėtų vėliausiai vykti spalio 20 dieną. Pone Mogarinė, ES turi daryti, dėti pastangas, kad abi šalis grįžtų prie darybų stalo, kad suformuotų e, nacionalinio sutarimo vyriausybę. Jeigu to mums nepavyks padaryti, mes paliksime atviras duris tolesniems konfliktams. Ačiū. Pane Konečna. uprchlíci vydávají na nebezpečnou cestu přes středu. Ačiū pirmininkė, mes visi žinome, kad daugelis žmonių e, bėga iš Libijos, plaukia per e, viduržėmę jūrą ir pakeliui žūsta, tačiau situacija yra to chaoso valdžioje, kur, kuris yra Libijoje keletą metų pasakmė. Turime padėti Libijai konsoliduoti jos vyriausybės darbą. Tačiau tai yra labai sudėtinga, nes JAV ir kitos NATO šalis sunaikino vyriausybės struktūras šalyje. Karas ir e, nestabilumas šalies atstatymą vis nustumia į šalį. Iš dalies e, tai yra mūsų kaltė ir turime stengtis viską pataisyti. Ačiū. Toliau pane Dodds. Ačiū pane pirmininkė, komisarė. Patikite detalių apie pagalbą, kuri teikiama Libijai, įskaitant papildomus šimtą milijonų šalia esančių programų. Ar galite patvirtinti, kad šis šie pinigai bus susijęs su garantijomis, tokiuose srityse, pavyzdžiui, laisvė nuo persekėjimo ir diskriminacijos krikščionių ir kitų, krikščionių, kitų religinių mažumų. Antra, valdant Gaddafi, Libija apginklavo Airijos Respublikos armiją. Teroristai atsakingi už tūkstančius e, e, mirčių, e, daug aukų dar tebegyvena Airijoje ir prisimena tas traumas. Junktinės karalystės ministras, kalbėdamas Westminsteryje, kalbėjo, kad šimtas milijonų Libijos svarų užšaldytų Junktinėje karalystėje negali būti naudojama kompensacijoms toms aukoms, nes tai prieštaravo e, ES teisėjai. Ar taip iš tikrųjų yra? Jeigu taip, ar kalbėsite su e, Libijos teroristų aukomis, kad e, būtų panaikinti barjerai ir jie tos aukos susilauktų tinkamų kompensacijų? Replika la parola al komisario. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį komisijos narius Tilendės atsakyti į jūsų pasisakymus. Pirmininkė, meli kolegos, ačiū už tokias įvairia pusės diskusijas, už įdomų keitimąsi nuomonėmis, kurio turinį aš perduosiu vyriausiai galiotiniai be bejonės. Meli kolegos, mes ir toliau remsime jungtinių tautų pastangas per kitas, atin, kelias savaitės. Ir žinoma, tikimės, kad susitarimas e, bus parengtas visų šalių artimiausiomis dienomis. Mes nebejojame, kad visos susijusios šalis suvokia, kad ne, nebėra laiko, kad atėjo metas mąstyti apie Libijos ateitį. Libijos ekonomika jau žlunga, o šalies e, socialinės struktūros e, baig, yra ardomos. Reikia pritaikyti sankcijas tiems, kurie pastaraisiais metais parodė, kad jie buvo pasirengę sabotuoti dėrybas. Europos Sąjunga nesusitaikys su Libijos skilimu. Europos Sąjunga netoleruos situacijos, į kur nors part, šalis, kur nors partija perimtų valdžią jėgą ir primestų savo valdymą. E, Europos Sąjunga palaikys Libijos neutrales institucijas, e, nacionalinę naftos E, turime omeny naftos e, nacionalinę kompaniją, centrinį banką, pagrindinę investicijų agentūrą, kurios turi būti neutralios ir e, būti nušalyje nuo tos partinės politinės kovos. Būtent jų neutralumas išlaikė šalį drauge. Ir tų institucijų neutralumas ir toliau išlaikys palaikys šalies egzistavimą ateityje. Manau, kad mums, kaip europiečiams, tenka moralinė pareiga elgtis būtent taip. Ačiū Jums uždėmesi. E Ačiū.